Ab der zweiten Runde haben wir dann ganz klare drei Minuten Takte. Papildomas klausimas. Minutė klausimui ir dvi minutės atsakymui. Darosi. Turite kalbėti iš esmės, trumpai, kad būtų galėtume susidaryti klausimų pabaigoje, susidaryti nuomonę, ar mes sutarėme dėl ponios Malmstrom paskirimo. Taigi mums taikomas aiškus laiko režimas, mes turėsime jo laikytis. Taigi, turime laikytis e, mums skirto laiko, nes kitaip pasibaigs laikas, kuris mums skirtas vertimui. Taigi prašom kalbėti iš esmės ir laikytis jums skirto laiko. Paskutinis. Paskutinė pastaba dėl tvarkos. Šis klausimas yra labai svarbus ir jis yra transliuojamas internetu realiu laiku per parlamento interneto svetainę. Taip pat šis klausimas bus įrašytas ir bus taip pat pateikiamas interneto tinklavietėje. Taigi, kolegos, mūsų laukia sudėtinga programa, bet esu įstikinęs, kad Tarptautinės priekybos komitete mes dirbsime kaip įprastai su visais savo gerais įgūdžiais ir viskas bus gerai. Vakar užsienio reikalų ir vystimos, visamosios pagalbos komitetas pateikė vieną klausimą, tai yra iš tų dviejų komitetų e, buvo pateikti po keletą klausimų. Ir jie bus užduoti taip pat. Taigi tiek dėl posėdžio tvarkos. Pane Melstrom, prekyba be jokios abejonės yra e, vystimas ES katalizatorius, bet ne tik ES, bet ir pasauliniu maistu ir todėl akivaizdu, kad globaliame pasaulyje priekybai reikia taisyklių. Ir aišku, tų taisyklių reikia tinkamai laikytis. Pastaruoju metu Jungtinėse valstijose buvo atliktas tyrimas apie tai, kaip yra vertinama pasaulinė prekyba. Tapo aišku, kad vis dažniau žmonės kritiškai vertina pasaulinę prekybą ir e, labai skeptiškai dažnai į ją žvelgia. E, e, Baiminamasi, kad taisyklės yra nenaudingos žmonėms Todėl tarptautinės prekybos komitetui tai yra labai svarbu. Mes norime aiškiai užtikrinti, kad prekybos politika nėra skirta kelių naudai žmonių. Tai yra dalykas, kuris turi būti naudingas visiems piliečiams. Todėl mes turime galvoti apie skaidrumą, dialogą su plėnė visuomenė, kaip ir anksčiau. Aš esu tvirtai įsitikinęs ir manau, kad kolegos mano nuomonį pritars, kad prekybos politika gali būti plėtojama tik tuo met, jeigu susigražysime pasitikėjimą į ją. Todėl aš noriu e, jūs paraginti, kaip galima aiškiau pasakyti, kaip jūs, dirbdama šį darbą, didinsite skaidrumą ir padėsite susiražinti Europos komisijos veiklos, pasitikėjimą Europos komisijos darbo veikla. Be skaidrumo dar e, tiek pat svarbus ir e, sąžiningos prekybos klausimas mūsų komitetui. Prekybos kliučių panaikinimas nėra vienintelis dalykas, kuris reikalingas. Mums reikia sąžiningų sąlygų, kurios būtų naudingos ir ES žmonėms, bet taip pat ir mūsų priekybos partneriams pasaulyje. Tai yra svarbus aspektas, todėl visiškai aišku negalime į vis tai internetinę prekybą žvelgti taikydami vien tik tai klasikinį požiūrį. Reikia vertinti tokius dalykus kaip aplinkosaugos klausimai, kad prekyba nebūtų tik tai laisva, bet ir sąžininga. Ir tai yra taip pat svarbus iššūkis, įskaitant ir jau sudarytus sustarimus. Todėl skaidrumas ir sąžininga prekybos politika yra tie dalykai, kurie yra ypač svarbus e, tarptautinės prekybos komitetui ir Esu įstikinęs, kad kolegos pateiks daugiau detalių klausimų apie tai ir mes lauksime atsakymų iš jūsų.